el señor presidente. Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Labadiena po pietų, gerbėmiai parlamento nariai, komisija, ponė ministrė. Galime, manau, tęsti posėdį. Vakar dienos protokolai, kurie vakar buvo patvirtinti, šiandien jau yra išplatinti. Noriu paklausti, ar turite pastabų dėl vakar dienos protokolų. Jeigu ne, tai tada mes tvirtiname protokolus ir pereiname prie pirmojo mūsų popietinės sesijos klausimo, tai yra Rumunijos politinė padėtis. Labai malonu, kad atvyko šiandieną ponas Konijatai, Europos parlam, eh, Rumunijos parlamento pirmininkas ir ponas Lomon atsakingas už ryšius tarp parlamentų. Taigi sveikiname mūsų garbingus svečius ir manome, kad tai tiesiog rodo, jog ši diskusija yra labai svarbi. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Mavrojanis, kuris tarybos vardu pasisakys dėl politinės padėties Rumunijoje. Pasinaudodamas progą, ponia Mavrijanis, noriu jūs asmeniškai ir taip pat apskritai pirmininkaujantį Kiprą